nariui Kalasui. Baigiame šią diskusiją, patiktos e, šešios rezoliucijos, diskusija baigta ir balsuosime netrukus. Taigi, dabar balsavimas dėl situacijos Kambodžoje ir Laose. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Alle abgestimmt. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinsime balsavimą dėl šio pakeitimo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta. Ir dabar e, rezoliucija. Galutinis balsavimas. Prašom balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta. Kiti pasiūlymai dėl rezoliucijų atkrenta. Toliau, rezoliucija dėl pastarojo meto rinkimų Bangladeše. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime dar kartą balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta. Ir originalus tekstas, man atrodo, atkrenta, ar ne? Devinta pastraipa, pradinis tekstas. Už pirmą dalį, kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ir visa rezoliucijos pakeitimais, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ir pagaliau rezoliucija dėl LGBTI asmenų. Ponas Posiltas. Pirmininkė, čia yra tokia esminė problema. Mano frakcija pateikė puikią alternatyvę rezoliuciją, bet ji nėra aspektus bendrosios rezoliucijos dalis. Mūsų ir pateikta rezoliucija nebuvo išversta ir nebuvo išdalinta. Ir kažkaip pastaruoju metu dažnai taip atsitinka, kai tik tai svarstame bendrą rezoliuciją, originalus tekstas nebūna padalintas. Ir kai mažoji dalis frakcijų nori pateikti ir originalų tekstą, o kiti nenori, tai tada pirmininkantis turi nuspręsti, ką daryti. Taigi ateityje, jeigu frakcija nepalaiko bendrai, bendrojo teksto, prašyčiau, kad originalo tekstas, tas pirminis tekstas, kuris frakcijos nuomonėje buvo geresnis, turėtų būti išverstas raštu ir padalintas su visais kitais dokumentais. Pirmininkas, ačiū. Pone Posaltai, mes pasižymėsime, jūs be abejo teisus. Manau, kad reikėtų paprastai ir tuos tekstus, kurie nesulaiko bendro, nesusilaukia bendro palaikymo, irgi su jais elgtis atitinkamai, su tom alternatyviam rezoliucijom. Norėčiau pabrėžti, kad ponas Posiltas nepasinaudojo progą paprašyti atidėti mm, balsavimą. Mes balsuosime dėl pirmo e, pastraipos. Mane da Kaiser. E, Noriu pasakyti, kad mane taip pat nustebino tai, kad nėra šio teksto, nors aš ir... Aš tikėjausi, kad bus apie rezoliuciją. Iš tikrųjų gaila, kad, kad e, pasigendame visi to teksto. Sie da so großes Interesse dran haben. Ich glaube, die EVP-Fraktion. Pone de Kaiser, jeigu jūs taip esate suinteresuota, nebejoju, kad APP e parūpins jums tą kopiją, kiek įmanoma greičiau. Taigi pirminio e, siūlymo pirmasis paragrafas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji pastraipa už, prieš, susilaikė pritarta neaišku, todėl patikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Šeštasis punktas už, prieš, susilaikė. Ta pati dauguma pritarta. Devinto, devintoji pastraipa už, prieš, susilaikė, pritarta. Norite patikrinti? Puiku. Balsuojame dėl devintojo punkto. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Gana aiškiai viską matau sėdėdamas čia ir jeigu išimate savo kortelę prieš pat balsavimo pabaigą, neskubėkite, dešimtas punktas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė pritarta. Patikrinsime, kaip balsavome dėl dvyliktojo e, punkto. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Keturioliktasis punktas originalaus teksto yra e, žodinis pakeitimas jam. Neužsirašiau, kas yra jo teikėjas, ponas Prėda. Pirmininkė, aš noriu keturioliktojame punkte įrašyti štai ką. Rusija ir šalies prezidentas. Mes pamiršome įrašyti Rusiją. Ar kas nors prieštarauja tokiam pakeitimui? Ne. Tuomet 14 punkto tekstas su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikę pritarta. Septintoji e, nurodomoji dalis už prieš susilaikę pritarta. B konstatuojamosios dalies punktas, pirminis tekstas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar visa rezoliucija su pakeitimais už, prieš, susilaikė, pritarta. Ponios ir ponai, baigiame šiandienos sesiją, šios savaitės sesiją. Linkiu visiems geros kelionės namo ir susitiksime kitą savaitę Bruselėje arba Strasbūre. Posėdis baigtas.